I will do my very best. Ladies and gentlemen, schönen guten Morgen. Labas rytas, ponios ir ponės. Sveikinu atvykus į šį posėdį. Norėčiau paklausti, ar kas nors norėtų pateikti pasiūlymų dėl darbo atvarkių. Aš dėkėjęs, aš taip pat neturiu nieko pasakyti ir todėl iš karto siūlau iš karto perėti prie pirmo darbo atvarkės klausimo. vykdomoji inovacijų vykdomoji įstaiga, diskusijos apie konkurencingumą ir inovacijų vadovės programos gyvenimo būklę. Aš sveikinu labai nuoširdžiai direktorių Patrick Lambert, Gilei Žodį, Is Hussein Sataf. Tai yra kolegos, kurie atvykę iš šios įstaigos. Aš džiaugiuosi, kad atvyko labai daug kolegų parlamentarų. Taigi tikiuosi labai įmo, į, įdomių diskusijų, kadangi tuo labiau, kad reikia jas baigti 10 val. Po to bus balsavimas. Uh, uh, Dėkoju už galimybę pristatyti mūsų pranešimus. Šiandien mes atvykome keli ir džiaugiamės, kad galėtume pristatyti mūsų įstaigos darbą jūsų komitetui. Aš pakalbėsiu bendrais bruožais apie mūsų įstaigą, o po to kolegos kalbės jau kokiamis temomis. Norėčiau pradėti nuo ES 2020 e, iniciatyvas. Kodėl aš rodau šitą skaidrę? Mes norime parodyti, kokį vaidmenį vaidina ši, mūsų agentūra įgyvendant šias uh, pagrindinės iniciatyvas. Taigi, koks agentūros vaidmuo, lyginant jos veiklą su komisija Komisija ir toliau yra atsakinga už politikos formavimą, taip pat atsakinga už įvairias programas, o agentūra yra skirta apskritai įgyvendinti visus šiuos procesus. Labai svarbu, kad, reikia, kad atskirtume programavimą, politikos ir įgyvendinimo etapus. Mūsų agentūra įgyvendina pagrindinius tikslus, ir kaip matote šioje skaidrėje labai svarbu užtikrinti grįžtamąjį ryšį bendraujant su uh, politikos e, lygmeniu, tai yra komisija. Jūs matote, kokių programų ir iniciatyvų mes imamės Marko Kolo, taip pat Eco Innovation ir taip pat Enterprise Euro Network. Mūsų kolegos kolega pakalbės konkrečiai apie uh, visas programas, taip pat apie į, į apie CIP. Dabar kokia yra situacija ir biudžeto situacija. Jūs matote, kokį biudžetą mes turime įgyveninti šiom programoms, šiems projektams, kuriuos mes įgyvendiname. 550 projektų ir programų mes įgyvename ir mes e, taip pat turime 600 partnerių įgyveninantį partnerystės projektą. Mes e, turime 1,7 milijardus eurų lėšų įgyvendinti programoms, lėšų, kurios buvo sukauptos komisijos ir ES mastu. Aš norėčiau paaiškinti, kaip mūsų vykdančioji agentūra rengia ataskaitas. Mes dirbame komisijos įgalioti ir dirbame su atitinkamais e, direktoratais, tai yra energetikos aplinkosaugos įmonių. Mes agentūra esame labai patenkinti tuo, kad tie keturi direktoratai patikėjo įgyvendinti šias programas mūsų agentūrai. Kokia nauda iš šitų programų? laimi iš šių programų daug kas, tai yra bendrovės, verslo organizacijos, taip pat valstybės įstaigos, vyriausybės, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, susivienimai ir taip toliau. Aš norėčiau pasakyti, kad didžiulė nauda iš šių programų tenka mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jeigu kalbėtume apie Eco Innovation programas, tai 65 procentai tų programų veiksmų yra skirti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kitose programuose iš mūsų veiklos laimi apie 40 procentų mažų ir vidutinių įmonių. Taigi daug programų yra skirta padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kokia mūsų agentūros organizacija, tai mūsų organizacinė struktūra yra įprastinė, tradicinė, horizontaliai ir vertikaliai vertinant. Kai mes pradėjome savo veiklą, mes įgyvenime tik tai vieną programą, tai yra in, Intelligent Europe program. O po to jau mes atitinkamai keitėme ir savo struktūrą, e, papildomai kūrėme mo, modelius ir naujas struktūras, padalinius ir žinoma agentūra galėjo užtikrinti sinergiją tarp atskirų programų ir projektų. Labai svarbu užtikrinti tą ryšį. Pateiksiu vieną pavyzdį. Enterprise Europe Network mes naudojame, naudojame tiesiog skelbti informaciją apie kitas programas ir žinoma siekdami pasiekti mažas ir vidutinės įmonės. Mes įdarbiname profesionalių darbuotojų, ekspertų. Šiandien mes turime 145 darbuotojus, 80 procentų tai yra dirbantieji pagal pastovę sutartis ir 13 ar 15 procentų tai yra laikinas sutartis turintys darbuotojai. Ir tai leidžia užtikrinti mus, mums gerus ryšius su komisija, bet mes taip pat e, e įtraukime į savo veiklą verslą, energetikos, aplinkosaugos, transporto profesionalus. Norėčiau pakalbėti apie e, tai, kaip vertinamas agentūros darbas. Ekspertai teigia, kad perdavimas tam tikros veiklos į išorę yra labai naudingas žingsnis. Taip pat yra konstatuota, kad mūsų veikla yra veiksminga, kad mūsų uh, agentūra sukuria palankes sąlygas įgyveninti programoms ir e, programoms ir taip pat e, užtikrina gerą kontaktą su tais, kuriems skirtos tos programoms. Taigi inf, e, mūsų veiklos vertinimas yra palankus. 2010 metais mes sugebėjome išmokėti lėšas per 90 dienų ir tai yra labai svarbus faktorius, kadangi dažnai mažoms ir vatinėms įnėms skubiai reikia lėšų ir mes sugebėjome sutrumpinti mūsų administracinės procedūras siekdami e, patenkinti mūsų vartotojų poreikius, mažų ir vidutinių įmonių mokesčius. Mes turime ir komunikavimo padalinį ir džiaugiamės, kad mūsų komunikavimo bendravimo pastangos pasiteisina. Čia yra parodyta, ką mes darome komunikacijos rytyje ir norime pasakyti, kad per pastaruosius trejus metus maždaug milijonas lankytojų apsilankė mūsų puslapiuose. Mes pateikėme apie 700 žiniasklaidos kaip, so to... vaizdo medžiagos ir mes e, pateikėme invariausią informaciją apie mūsų projektus, programas ir rezultatus. Mes organizavome taip pat ir metinę uh, energetikos sav, informacinę savaitę. Organizavome 722 įvairius renginius skirtingose valstybėse, be kita ko ir pagrindinį renginį Bruselėje. Apibendrindamas galėčiau pasakyti, kad mūsų agentūra laimi pati ir laimi institucijos, kadangi mūsų agentūra padeda įgyveninti programas veiksmingai, taupant kaštus ir taip pat padeda įgyveninti papildomą veiklą, kuri yra svarbi komisijai, kadangi mes teikiame papildomas paslaugas. Norėčiau dar kartą paminėti vertinant mūsų veiklą, buvo konstatuota, kad prie tos sėkmės reikia paminėti ir papildomai tą pridedamę naudą, papildomą e, e, vertę. Ir komisija konstatavo, kad labai svarbu užtikrinti ateityje papildomai lėšų mūsų agentūros veiklai. Galvojant apie ateitį turėtume pasistengti, kad šita agentūra ir toliau tarnautų ES institucijoms, ES komisijai, teiktų paslaugas ir padėtų įgyvendinti politikos tikslus pagal e, strategiją Europą 2020 ir svarbiausia dirbti mažų ir rytinių įmonių srityje, energetikos, žaliųjų technologijų ir inovacijų srityje. Tai yra pagrindiniai mūsų veiklos aspektai. Baigdamas norėčiau suteikti žodį atskiriems kolegoms, kurie pakalbės konkrečiau apie atskiras programas. Uh, good morning, ladies. Labas rytas, ponės ir ponai. E, mano kolega Benson Birutė ir aš esu atsakingas maždaug už 500 IEE e projektų, įskaitant už 80 vietos ligmens ir regionų ligmens energetikos agentūrų steigimą. Ir tai yra, pažiūrėjau, mes tarkime tokius dalykus kaip energija iš atsinaujančių šaltinių, energetika ir transportas. Ir taip energijos veiksmingas panaudojimas ir taip pat mes dirbame ties projektais, kurie skirti veiksmingam energijos panaudojimui ir energijos gavimui iš atsinaujančių šaltinių. Ir dirbame su komisija ir manome, kad šios projektus galima geriau gyveninant pasitelkus agentūrą, o ne komisijos tarnybas. IEE e yra didžiulio masto technologinis projektas, kuris susideda iš kelių iniciatyvų. Kaip sakė Patrikas, tai yra tvarios energetikos savaitė, energijos valdymas, taip pat nemažai iniciatyvų kurios e, plačiai naudomas visoje Europos Sąjungoje. Ir pagrindinis IEE e projektų tikslas yra apjungti politiką ir veiksmus. Politika yra formuojama čia per Briuselėje, bet tačiau tai nereiškia, kad verslas ir piliečiai žino, kaip įgyventi tą politiką. Ir todėl IEE e projektų tikslas yra padėti suvokti, kaip geriausiai gyveninti ES formuojamą politiką, kokie yra geriausios praktikos pavyzdžiai. Ir mes turime atitinkamas komandas, kurios turi žinių ir noro veikti. Mes teikime informacijos, informacijos apie rinką, o taip pat papildomos informacijos politiką formuojantiems subjektams. IEE e e projektų šiuo metu biudžetas siekia 730 milijonų 2007 metų laikotarpį, tai reiškia 1 milijonas metam. Nuo 2007 metų metinis biudžetas buvo didinamas, tačiau. Tačiau lėšų skirimas projektams išliko tas, maž, tas pats, maždaug 60 milijonų eurų kasmet. Ši, du, nuo 2009 metų um, um E, IEE lėšus buvo pervedamos į Europos investicijų banko LM projektams. Ir tai yra projektai skirti veiksmingam ir tvariam energijos panaudojimam. E, ir iš projektų naudos gauna apie 30, 3 tūkstančiai naudos gavėjų 31 šalyje ir dauguma jų yra smulkaus ir didžio įmonės. Tipiškas projektas turi maždaug nuo 1 iki 2 milijonų biudžetą ir trunka 3 metus. Ir tai reiškia, kad jį yra traukiamas nuo 8 iki 9 organizacijų vairiose šalise. Ir mes skirime 75 procentus lėšų, tačiau mes neteikiame lėšų moksliniams tyrimams bei prezentacijoms bei techninė įranga. Taigi mes naudojame su Europos įmonių tinklu E, kuriam vadovavo kolegos iš agentūros. Jūs tuo iš Huseino daugiau apie tai išgirsite. IEE e projektai papildo mokslinio tyrimų programas ir mes tengiamės, kad e, technologijos būtų greičiau įdėgiamas praktikoje. Pateiksiu tris tipiškų projektų pavyzdžius. Pavyzdžiui, tie, kurie, kurie domina. E, Nau, atnau, energijos iš atsinaujinančių šaltinių, jeigu žinote, atitinkate direktyvą E, kaip žinote, ta direktyva pirmiausia yra gyvenama nuo ministerijų lygio, tačiau ką, kas turėtų būti daroma nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu. E, GM e, projektai vadovauja Škotijos vyriausybė kartu su partnerėmis organizacijomis šešiose valstybėse narėse. Tos administracijos bendradarbiauja, mokosi viena iš kitos ir tokiu bandu sėkmingai gyvendinti tinkamus projektus. Kitas projekto pavyzdys FFM Project Invest. Ir čia yra naudomas e, regioninių struktūrinių formų lėšos. Na ir pripažįstama, kad e, nepasiekta finansavimo tikslų ir čia vadovauja Niderlando nacionalinė agentūra, kuri bendradarbiavo su projektu vykdytojais devinose šalyse. Ir uh, E, bandama nustatyti projektus, kuriems galėtų būti skirimos e, lėšos iš struktūrinių e, fondų. Ir kolegos iš Rydžio regio direktoratus mums bendradarbiauja tam, kad būtų įgyvendintos šios programos. Na ir paskutinis dalykas tai yra Euro M, kuris skirtas tikslas padėti pramonį tapti konkurencingesnį. Ir atliekamos mokymo programos Vokietijoje, bendradarbiavant su devynėmis šalimis, iš viso skirma 24 milijonai eurų. Dar įdomiau yra tai, kad ši programa tęsiama, nors nebeskiriamas ES finansavimas. Ir yra apmokyta virš 2000 energetikos vadybininkų. Tai aišku, turės didelę įtaką ir ilgalaikį įtaką. Na ir pabaigai pasidalinsiu dviem gerom žiniom. Pirmiausia, tai IEEE e e programos yra populiarios. E, mes kasmet gauname virš 350 pasiūlymų, dėje galime palaikyti tik tais 50 ir 60 iš jų, tai yra vienas iš kas šešto. Kitas dalykas yra tai, kad Šiais metais dėlot nustatė, kad mūsų komandos uh, E, puikiai valdė projektus ir tai buvo labai gerai įvertinta. Mielai informuosime jūs ir apie tolimesnius projektus susijusius su tvaria energijos naudojimu. Jeigu jūs tai domina, prašau kreiptis į mūsų prašymą gauti daugiau informacijos ir mielai sudalyvausime su jumis diskusijomis apie tai, kaip per kitą finansinę perspektyvą galima būtų palaikyti energetinius projektus. Yeah, just a minute. Good morning. Good morning, everybody. Our... Labas rytas. Aš norėčiau pakalbėti apie eko inovacijas ir ką mes agentūroje dirboje, dirbame šioje srityje. Ką reiškia eko inovacijos? Yra pateiktas apskritai e, apibrėžimas, tai Ne, tai apima įvairiausias pramonės rytis, pavyzdžiui, batų, avalydės gamintojus arba kitas pramonės šakas, siekiant, kad būtų surastos naujos medžiagos ir pateikti naujoviški gaminiai į rinką. Mes dirbame dviem kryptimis. Mes kreipiame dėmesį į verslą ir taip pat į aplinką. Čia nėra jokios prieštaros. Mes tiesiog stengiame rink, rinkoje įgyveninti inovatyves idėjas, kurios yra naudingos ir verslui, ir aplinkai. Mes pasiekėme 65 įmonės, su jomis bendraujame, mes manome, kad tai yra labai geras rezultatas, tai daug mažų ir vidutinių įmonių, reikėtų pasakyti, kad 8 iš 10 tokių įmonių yra ma mažos arba visiškai mažos įmonės. Joms labai sunku vystyti gamybą ES ir todėl mes turime supaprastinti jiems teikiamas e, e, priemonės ir taip pat atsižvelgti į jų prioritetus ir suteikti galbūt ypatingą prioritetą būtent mažiausiams įmonėms. Mes vadovaujamės tiesioginio finansavimo e, sistema, e, pasitelbėm į pagalbą agentūras ir bankus ir mūsų finansavimas yra labai lankstus, pirmiausias kriterijus, kuriuo, kriterijus, kuriuo mes vadovaujamės, tai yra europinė pridedamoji vertė, bet mes esame sukūrę ir tinkamą konsorciumą, kuris padeda geriau pasiekti mažas ir vidutinės įmonės. Mes veikiame pagal uh, ciklus ir mes bandame, uh, kad būtų galima apriepti visą gamybos ciklą ir susijęjame tuos procesus su aplinkosauga. Uh, mes prašome, kad mažos ir vidutinės įmonės informuotų mus apie visą jų gamybos ciklą. Mums labai svarbu, kad atlikus mokslinius tyrimus būtų galima jų rezultatus įgyvendinti rinkoje. Labai svarbu, kad mokslinio tyrimų ir technologinės plėtros rezultatai atsispindėtų rinkoje. 20-25 procentai e, įvairiausių technologinių ir mokslinio tyrimų pasiūlymų ateina iš komisijos, tačiau 6 projektai iš septynių yra įgyvenindama mažosiuose įmonėse. Mes siekiame, kad valstybės finansavimas būtų labai veiksmingas ir užtikrinant, kad pagaminti gaminiai būtų konkurencingi ir kad juos būtų galima pateikti į rinką. Bet visada mes siekime atsižvelgti į aplinkosaugos reikalavimus. Jeigu mes matome potencialą, tai mes finansuojame. Jeigu ne, tuomet neteikime finansinės pagalbos. E, išteklių veiksmingumas yra vienas iš svarbiausių faktorių, taip pat atliekų šalinimas, tvarkymas, e, e, žalioji gamyba, visa tai yra labai svarbus aspektai, mūsų prioritetai, tačiau kai kuriuose srityse, pavyzdžiui, keramikos, tekstilėse, tekstilės srityje mes e, gavome daug inovacinių pasiūlymų. reikėtų vis dėlto pasakyti, kad yra daug galimybių įgyvendinti E, rinkoje tas žaliasias idėjas, rinkos galimybės priimti tos produktus yra neribotos. With... Pateiksiu vieną pa, pa, pavyzdį. Mes pagaminome uh, e, žalėjį butelį kuris yra pagamintas iš perdirbtų medžiagų ir iš medžiagos, kuri labai lengvai yra perdirbama. Taip pat reikėtų paminėti ir kitą produktą, pavyzdžiui, e, chromo e, e, nenaudojimą gaminant odą, odos gaminius. Good morning, everybody. Uh, Labas rytas visiems dar šiek tiek apie Europos um, pramoninkų tinklas. Šis tinklas buvo sukurtas tam, kad e, smulkus rytinis verslas galėtų didinti savo konkurencingumą ir ateiti naujas rinkas Europos Sąjungoje. Kaip tikriausiai žinote, smulkių ir vidutinių įmonių vadybininkai ne visuomet turi galimybę ieškoti finansavimo iš Europos Sąjungos e, lėšų ir joms sudėtinga plėsti savo veiklą lyginant su didžiųjų įmonių veikla. Taigi šis tinklas yra vieno langelio principą veikiantis tinklas skirtas smulkiam rytiniam verslui. Šis tinklas buvo sukurtas 2008 metais ir šiuo metu tai yra vienas iš didžiausių tinklų, ne vien tik tais Europoje, bet ir visame pasaulyje. Tai yra vienas iš didžiausių tokių tinklų, kurie apjungia įmonės Europoje ir atvirkščiai. Šiuo metu mes turime apie 600 punktų, e, kontaktinių punktų virš 40 šalių, tai yra šis tinklas apima E, visas ES valstybės narės, o taip pat ir kit, už jos ribų. E, tinkle dirba virš 3000 ekspertų, tai yra tinklas skirtas žmonėms, kuris konsultuoja įmonės. Tinklas teikia paraknę pagalbą, pavyzdžiui, tinklas paaiškina sudėtingus teisės aktus taip, kad įmonininkai galėtų jas suprasti. Tačiau tinklo veikla, aišku, yra platesnio pobūdžio, nes tinklas suteikia verslo galimybių, taip pat su, padeda smulkiam ir verslui atrasti partnerius. Pavyzdžiui, yra duomenų bazė, susikuria yra atitinkamų duomenų apie teisės aktus. Tai ir yra didžiausias toks e, tinklas, kuriame yra daugiau, virš 13 tūkstančių paklausimų dėl technologijų ir atitinkamų pasiūlų. Na ir kaip nurodė direktorius anksčiau, tinklas teikia papildomą informaciją Europos komisijai dėl to, kas pasitvirtino, nepasitvirtino Europos Sąjungoje. Ir tai yra išteklius, kuris leidžia komisijos tarnyboms pasitikslinti, ar e, pasitvirtina politika, o taip pat teikiama rekomendacija ir valstybėms narėms dėl to, ką jos galėtų gerinti gyvendinamas teisės aktus. Taigi šis tinklas yra geras bendros veiklos pavyzdys, jis veikia subsidarumo principu Taigi čia nereikia iš naujo išradinėti dviračio. Ir e, šis tinklas turi savo atstovą įvairiausiose organizacijose, kaip pavyzdžiui, komercijos pramonės ir prekybos rūmose, technologijų institutuose, universitetuose ir panašiai. Taigi šios organizacijos ne vien tik tai steikia patalpas mūsų uh, ofisams, biurams, bet taip pat prisideda ir prie sėkmingo tinklo veikimo. Taigi aš manau, kad ši formulė tikrai pasitvirtino, kalbant apie kokie uh, kiekybinius tikslus. Tai per pirmosius trejus metus mums pavyko pasiekti apie 2,5 tūkstančio uh, smulkaus ir neverslo įvairiais lygimis. Yra surenkta Mm, daugiau nei 19 tūkstančių vietos ligmens renginių, kuriuose dalyvavo 750 tūkstančių įmonių ir tai pritraukė 66 tūkstančius įmonių ir tai vėl leido vieni kitiems atrasti verslo partnerius ir vykdyti bendrą veiklą. Taigi šis tinklas taip pat e, padeda įmonėmis e, gauti atitinkamą finansavimą pagal 7 mokslinio tyrimų pagrindų programą. Taigi e, įmonės iš to turi daug naudos. O kalbant apie mūsų veiklos rezultatus, tai praeitais metais buvo atliktas tyrimas Ir matome, kad daug, daugiau nei pusė tų įmonių, kurios apsilankė mūsų tinklo biurose, gavo prieigą prie naujų rinkų, galėjo teikti naujas paslaugas, pradėti gaminti naujus gaminius. Na ir Tai 50 procentų įmonių nurodė, kad atsiliepė jų apyvartą, o 45 procentai galėjo pagerinti technologijas, 40 pradėjo naujus verslo projektus ir 99,7 procentai įmonių apsilankiusių mūsų tinklo svetainėse nurodė, kad jos rekomenduotų ir kitoms įmonėms tai padaryti. Na ir pabaigai praktiniai aspektai. Na, mes turime publikaciją, kur nurodyta daugiau sėkmės pavyzdžių. Pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių yra Vokietijos ir Italijos e, bendras projektas Leverkusino įmonė e, dėgi technologijos, kurios e, leidžia šalinti taršą iš pramonėje panaudoto vandens. Ši įmonė atvyko į specializuotą mūgį ir mūsų tinklo darbuotojai padėjo tą įmonę tam, kad jį galėtų įtraukti šią technologiją į savo portfelį ir tai buvo bipusiai naudingas pavyzdys. Kitas pavyzdys yra iš Junktinės karalystės e, ir Danijos bendros projekto pavyzdys. E, tai yra offshore vėjo gainių pavyzdys. Danijos įmonė norėjo išplėsti savo veiklą į Junktinę karalystę Pirmiausia, e, partneriai iš abiejų šalių ieškojo, e, kaip galima būtų bendradarbiauti. Taigi šios dvi įmonės sukūrė bendrą įmonę Ir mes buvom informuoti, kad to pasiekoje abiejose šalyse buvo sukurta 30 naujų darbo vietų. Taigi štai vien tik tais du pavyzdžiai, kurie iliustruoja, ko galima pasiekti mūsų tinklo dėka. Dėkoju kolegoms už labai įdomią informaciją. Matau, kad keturi kolegos norėtų pasisakyti arba klausti. Dar įtrauksiu į sąrašą Paul Rubich ir dar keletą kolegų. Šeši. Taigi šešiems suteiksiu žodį. Jeigu norite, kad atsakytų jūsų klausimus, suformuluokite klausimus bent jau per dvi minutės. Kolegė Kavalio. Uh, thank you, President. I would like to... Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegai Lambert ir kolegoms iš agentūroms už įdomią informaciją. Aš puikiai žinau, ką veikia jūsų agentūra, dirbdama komisijoje ir universitete. Aš susidūriau su jūsų uh, veikla. Aš tiesiog norėčiau pasidžiaugti e, jūsų veiksmingų projektų įgyvendinamu ir taip pat džiaugiuosi, kad jums pavyksta ir finansuoti projektus. Tokie projektai labai svarbus siekiant e, perkelti mokslinio tyrimų rezultatus į praktiką, siekiant parodyti gerosios praktikos pavyzdžius. At, uh, uh Aš manau, kad uh, tie projektai, uh, pavyzdžiui, merų uh, tinklo projektas leido apjungti uh, daugybės, vienu tūkstančio miestų merus ES mastu. Aš norėčiau pakalbėti apie ateitį. Vakar išklausime informacijos apie ateities biudžetą. 80 milijardų eurų yra siūloma numatyti moksliniams tyrimams pagal naują programą. Kaip Jūs matote, ar užteks tų lėšų ir taip pat kaip Jūs susijęsite šitos 80 milijardų ir taip pat CP PPI projektus. Ir taip pat norėčiau paklausti apie galimybę įtraukti besivystančias valstybės į projektų įgyveninimą. Aš manau, kad jūsų agentūra galėtų nuveikti daug daugiau negu ES padaliniai, koordinuodami pagalbą besivystančiams valstybėms. Kaip Jūs matote šią veiklos sferą. Merkiais. Dėkuoju pranešėjams už jų pranešimus. Aš jau daug metų girdžiu tiesiog e, daug gražių žodžių apie jūsų agentūros veiklą ir dabar dėkoju už galimybę susipažinti su jūsų veiklos rezultatais. Aš norėčiau paklausti galbūt kiek keisto klausimo, galbūt kritiško klausimo. Jūs kalbėjote apie papildomą naudą ES. Taigi, europinė papildoma nauda. Kur konkrečiai išryškėja ta Europos vertė, kodėl mes turime siekti būtent europinio masto naudos, europinės veiklos. Juk reikia apskritai pasitelkti specifines žinias iš atskirų valstybių narių. Ir aš manau, kad kai kurie projektai galėtų būti remiami nacionaliniu lygiu daug sėkmingiau. Yra priimta tas strateginis dokumentas, kuriuo įreikalavimo daugiau paprastesnių procedūrų, jūsų paprastinimo. Jūs dirbate puikiai, agentūros veikia puikiai, tačiau aš norėčiau paklausti, ar iš tikrųjų reikia tiek daug agentūrų, kad mes pasiektume tokių rezultatų kaip pasiekti, kad mažiau agentūrų užtikrintų geresnį rezultatą. Jūs visos agentūros padedate stiprinti mažas ir visutinės įmonės, tačiau kaip apibendrinti jūsų veiklą, kaip įkurti tą taip vadinamą vieną langelį padėti ir finansuoti mažasias įvatinės įmonės. Ar tos mažos įmonės nepasimeta ieškodamos tų durelių e, link jūsų, link jūsų agentūrų? Tai yra tam tikro pobūdžio džiunglė, kurioje jos gali pasimesti. Ir taip pat kaip jūs sustiprinsite savo paslaugas, tinklų paslaugas ateityje. So for Have... Na, kad, kadangi jau kartą čia esate, norėčiau pasakyti štai ką, kad šio, ši agentūra yra dviejų svarbių Europos parlamento sprendimų 2000 metais rezultatas. Mes prašėme, kad komisija sukurtų vykdomą agentūrą skirtą e, protingai Europai tam, kad būtų užtikrintas geresnės sąsajos su išorės pasauliu. O 2004 ir 2005 metais, kai ponas Vakalis buvo CIP, e, CPI pranešėjas, mes nusprendėme, kad reikia jungti um, smulkės ir vidinės įmonės su atitinkamais uh, išmanios energetikos projektais. Taigi, Galbūt e, jūs kaip e, agentūros e, darbuotojai negalite to oficialiai pasakyti, tačiau aš išvergiu, kad tam tikrų grėsmių nelabai aišku, kaip bus su kita finansinė perspektyva. Ši agentūra pasižymi tuo, kad jos valdymo struktūros yra uh, labai nedidelis, įdirba puikiai. Uh, bet jie gali tapti politiniu žaidimu tarp tam tikrų uh, komisarų auka, nes tie komisarai bando tarsi pasiveršti tam tikras veiklos rytis iš kitų komisarų. Taigi aš manau, kad tai skaudžiai atsilieptų smulkioms ir tiems įmonėms, nes o mes kaip komitetas turime apginti uh, apginti agentūrą, apginti smulkų, įmą, smulkų ir verslą, nes tai mūsų kaip komiteto užduotis. Ir dabar turiu klausimą ponui Satafai. Mane labai nudžiugino tai, kad jūsų tinklas veikia labai plačiai, jūs turite atstovybių JAV, Kinijoje, Rusijoje ir net ir Magrebo šalyse. Taigi, Tai yra puikia galimybė mums padėti tokiam šalims kaip Egiptui, Tunisui, Maroko ir Ukrainai. Padėti šiam šalims kurti e, gyvybingą SVI sektorių. Taigi, gal turite kokių minčių, kaip sieti jūsų veiklą su mūsų kuriama kaiminystės politika? Dėkoju. Na, tai buvo iš ties labai įdomios prezentacijos, kurių šiandieną ryte išklausėme. Aš tiesiogiai nesu susijusi su šiais projektais, todėl tos informa tai suteikta informacija man labai įdomi. Turiu keletą klausimų. Kolega klausė, kaip yra su trečiosiomis šalimis, bet galiausiai juk tai yra europiniai projektai. Taigi, gal galėtume ką nors pasakyti kaip šių programų lėšos yra paskirstamas geografiniu požiūriu. Ar yra galbūt kažkokių regionų, e, kur jūs dirbate labai sėkmingai, o kitų regionų, kur uh, nėra daug projektų. Kitas svarbus dalykas - į specialistų apmokymas yra labai aktualus klausimas įmonėms. Įmonėms neretai sudėtinga gauti aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Ir pavyzdžiui, ar bendradarbiauti su Europos naujovių institucijų. Tai yra institutas gaunantis finansavimą pagal mokslinio tyrimų pagrindų programą, tačiau jūs jo nepaminėjote. Dabar e, aštuntojo mokslinio tyrimų programoje numatyta labiau sieti e, institucijų veiklą su pramonė. Kaip tai ketinate daryti? Kalbėtoje dėkoju, ponė pirmininkė, aš taip pat savo ruoštų norėčiau pasveikinti. Uh, mm, atvykusius atstovus iš agentūrų į mūsų komitetą, nes mes parlamente visuomet rėmėme CPI programas. Na ir mes taip pat rūpinamės ir tuo, kad būtų skiriamas finansavimas pagal finansinės perspektyvas. Tai darom ir dabar. Taigi dabar norėčiau. Tiesa, jūs puikiai viską nušvietėte, puikiai dirbate. Tačiau E, yra ir neigiamų aspektų kiekviena veikloje. Taigi norėčiau sužinoti, su kokiamis problemomis susidarite savo darbę, ką reikėtų tobulinti, kokį indėlį čia galėtų įnešti parlamentas. Kitas mano klausimas taip pat yra susijęs su ateitimi. Na, atrodo, kad jau kurį laiką egzistuoja mintis apjungti naujovių mokslinio tyrimų e, programas apjungti vieną pagrindų programą ir ši mintis kaip tik yra analizuojama komisija. Taigi norėčiau sužinoti, kaip jūs žiūrite į šią mintį. Jūs atsakingi uh, už naujovių programų valdymą. Kaip žiūrite tokių programų apjungimą? Na, taip pat norėčiau sužinoti. Uh, Jūsų nuomonė dėl rekomendacijų, dėl CPI programų. Nes, pavyzdžiui, siūloma e, dalį programų finansavimo skirti konkretiems projektams, kurie galbūt atsiras ateityje ir dar nėra numatyti tarp prioritetų. Pavyzdžiui, pažiūrėsi septintą mokslinio tyrimų programą, tai yra eilutė pavadinta būsimų technologijų atsiradimas. Mes galbūt negalime numatyti kažkokių projektų, kurie vyks po 5-7 metų, nes technologijos vykstasi labai sparčiai. Taigi norėčiau sužinoti, kaip jūs žiūrite ir šią rekomendaciją. Madam Toja. Neturėjo. Anche da parte mia un apprezzamento per l'attività, per come ci è stata descritta. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad labai uh, palankiai vertinu jūsų pateiktą informaciją. <coughs> Tačiau man kaip ir kolegoms susidaro dabar toks pat įspūdis. Mes nemanome, kad visos komisijos agentūros dirba vienodai veiksmingai. Mes labai atidžiai stebime tai, ką jūs veikiate. Norėčiau dabar porą dalykų pasakyti. Mano manimu, labai svarbu veiklą padaryti kaip įmanoma veiksmingesnė. Ne Šiandien visi domisi inovacijomis, visi apie tai kalba. Ir anksčiau buvo kalbama apie mokslinius tyrimus ir inovacijas, o dabar kalbam apie mokslinius tyrimus siekiant inovacijų. Dabar galbūt galėtumėte mums pateikti tą grįžtamąjį ryšį. E, apie tai gal galėtumėte papasakoti, kaip jūs dirbate su komisija, e, kokie yra jūsų sąveiką ir ką iš šios patirties galėtumėte mums pasiūlyti? Ar daugiau um, esminės informacijos, ar daugiau čia reikėtų informacijos apie procedūras, tam, kad galėtume ryšių su jumis palaikyti. Na ir dar pasakysiu, kad v... MVI labai sudėtinga yra susigaudyti šiuose projektų ir programų džiunglėse. Galbūt galima būtų kažką tai supaprastinti, juk labai dažnai neradus tinkamų durų, į kurias belstis, MVI savo problemų net ir nepateikia. Taigi kaip galima būtų labiau tai atsižvelgti. Ačiū. Dėkoju už klausimus, o dabar kolegai turi dešimt minučių atsakyti juos. Aš pabandysiu atsakyti į patiktus klausimus. Dėkoju e, kolegoms už tai, kad jūs su didžiuliu susidomėjimu išklausėte informacijas apie mūsų agentūrą ir gyvenimas programas. Mums malonu buvo bendrauti su jumis. Aš atsakysiu į klausimus pagal išgalės. Kai kurie klausimai yra susijęs su diskusijomis komisijoje. Labai sunku atsakyti į juos, kadangi mes esame vykdomoji agentūra ir todėl mes nevaidiname pagrindinio vaidmens e, tojose diskusijose dėl būsimos finansinės perspektyvos e, struktūros. Ko mes tikimės ateičiai? Mes stebime labai atidžiai diskusijas komisijos joje, taip pat išanalizavome vakar pateiktą komisijos pasiūlymą, yra numatytos atitinkamos finansinės priemonės, atskiros finansinės priemonės skirtos mažoms vidinės įmonėms ir konkurencingumui stiprinti reikėtų dar kartą įsigilinti, kokia galėtų būti e, sanglauda tarp tų finansinių priemonių ir mūsų agentūros projektų. Mes praeitie sugebėjome e, bendradarbiauti su įmonių ir vystimosi direktorato e, atstovais ir tikimės, kad e, mes galėsime e, taip pat užtikrinti tų projektų, kurie skirti išmanios energetikos politikos ir aplinkosaugos e, projektų įgyvenimui. Kai kuriuose programuose mes skirtingai vertiname tą europinį mastą. Kai kurie mūsų partneriai įgyvenina sėkmingai nacionalinės programas ir mes bandome išryškinti jų europinę vertę. Taip pat mes siekiame keistis mūsų gerąją patirtimi, taip pat e, savo profesionaliomis žiniomis ir skleisti tą informaciją valstybėse narėse dėl mūsų agentūros ateities. Parlamentas ir komisija turi apsispręsti dėl to. Pone Merkis kalbėjo apie uh, e, RDRI ir mūsų agentūros ryšį Mes bandome kartu išsiaiškinti, ką galime kartu nuveikti mažų ir vidutinių įmonių labui. Vakar turėjome tokį bendrą susitikimą ir bandėma, sutarėme, kad bendradarbiausime ir ateityje, atsižvelgdami į naują finansinę perspektyvą. Labai dėkoju kolegui Tomas už gerus iš, žodžius išsakytus agentūros adresu. Į konkrečius klausimus atsakys mano kolegos, kurie kūruoja tam tikrus tinklus. Kolega Džordžan Sizeli kalbėjo apie tai, kad galbūt kai kurios programos netolygiai paskirstomos tarp valstybių narių. Man nesusidaro toksai įspūdis, kadangi uh, Mūsų programuose gali dalyvauti visos valstybės narės arba kalbėstume apie Europos įmonių tinklą. Tai reikėtų pasakyti, kad mes turime šimtus partnerių šiame tinkle, kurie yra Europos ar ne tik Europos e, įmonės. Taigi visiems yra prieinamas šitas tinklas ir e, jis pasiskirsto pakankamai tolygiai. Jūs minėjote institutą, apie kurį nedaug. Ne, ne Institutą, tačiau aš nežinau, ką jūs turėjote omenyje, mes galėsime pasikalbėti galbūt pertraukos metu apie tai. Žinoma, mes bandėme išryškinti mūsų veiklos e, naudą ir pranašumą. Žinoma, galėtų būti ir tam tikrų negatyvių pusių. Aš manau, kad ateityje bus sukurta kokia nors strateginė struktūra, tam tikras kėtis, kuris leistų supaprastinti mūsų teikiamas paslaugas mažoms ir vatinėms įmonėms procedūrų požiūriu. ką jūs galite nuveikti mūsų labui. Mes pageidautume, kad ateityje įgyvenant naują finansinę agentūrą, šiai agentūrai būtų suformuluoti nuoseklus e, tikslai ir uždaviniai, kad mums nebūtų keliamos, keliami spontaniški uždaviniai. Jeigu jūs manęs klausėte, tai, e, tai aš manyčiau, kad dėl mažų ir vidutinių įmonių veiklos reikėtų susitarti, kas iš tikrųjų kūruotų mažasis vidutinės įmonės. One... Dėkuoju, labai trumpai buvo užduotas klausimas tarp sąsojų, e, tarp tinklo ir tai, kaip mes dirbame su nacionaliniais e, kontakto punktais. Mes turime bendrą darbo grupę, kurioje kai kurie mūsų tinklo partneriai ir kontaktinių punktų atstovai ieško būdų praktiniam bendradarbiavimui. Tai yra viena iš, pavyzdžiui, išminčių būtų, tai yra, kad tinklas skatintų ir skatintų ir didintų nacionalinių kontaktinių punktų vaidmenį ir tokiu būdu mes galėtume gerai bendratarbiauti regioniniu pagrindu. Taip pat labai svarbu, kad mes nekonkuruotume tarpusavio priešingai vieni kitus papildytume, kaip tik šios diskusijos ir tęsiasi. Na, o kai dėl kontaktinių punktų trečiosiose šalyse, tai taip, mes jau jų turime Tunise ir Egipte, taip pat ir Ukrainoje, tai yra naujausias mūsų narys. Na, paprastai mes turime vieną centrą šiose šalyse, nes labiausiai susitelkėme į Europą, mes tiksime kitą savaitę ir su, su tų šalių atstovais ir pasižiūrėsime, kaip galėtume bendradarbiauti tam, kad skatintume, pavyzdžiui, privataus sektoriaus ir verslo plėtrą. Na, mes palaikome šios centrus, tačiau jų nefinansuojame, nes mūsų vaidmuo yra ribotas. Kaip ten bebūtų, mes padeda jiems užmėgsti ryšį su partneriais, su institucijomis ES. Ir tai yra vienas iš mūsų paramošiose šalise pavyzdžių. Na, o dėl skirtingų e, SVI poreikių skirtingose šalise, tai Iš tikrųjų, tie poreikiai labai skiriasi. Pavyzdžiui, pastebėjome, kad daugelį naujų valstybių narių, manau, kad dar galime taip vadinti, kad vis dar trūksta informacijos, reikia suteikti tos informacijos. O, o senosiuose valstybės narėse poreikis daugiausiai buvo. Um, galimybės užtikrinti finansavimą ir uh, galimybės plėsti savo veiklą. Tačiau tie poreikiai skiriasi, keičiasi ir aš manau, kad tinklas gali čia suvadinti ypatingai aktualų vaidmenį. Pirmininkas, dėkoju. Pone Lambertai, ponės ir ponai, dėkoju už sutiktą informaciją, už tai, kad taip išsamei atsakėte į klausimus. Manau, labai svarbu, kad mm, pavyko gauti šios papildomos informacijos. Uh, nes tai padės mūsų būsimose diskusijose, vykstančiose diskusijose ir džiaugiuosi būsimais susitikimais. O dabar siūlau iš karto pereiti prie balsamo. Thank you. So, meine Damen und Herren, wir kommen damit zu Abstimmen, liebe Kollegen. Kągi, kolegas, pradėkime balsuoti. Tikiuosi, kad visi esate, kad turite savo balsamo korteles. Kągi, siūlau pradėti. Pirmą išbandykime techniką. Taigi, pradėkime balsuoti. Taigi, Pirma, bandomasis balsavimas. Kas e, mano, kad ryte pradėdami darbą turėtume būti punktualūs? Neveikia. Ah, okay, Balsavimas baigtas. Puikus rezultatas. Aha, okay. I know. Mm ką galime renkti pranešimą apie tai. Dėkauju. Taigi dabar pradėkime balsuoti rimtai. Yra nemažai balsavimų. Taigi prašyčiau rimties, Mitelė. Būtų tuomet lengviau. Ir dar prieš tai noriu pasakyti štai ką. Šiandien vyks plataus masto balsavimas dėl žaliavų strategijos, tačiau aš neketinu renkti diskacijos. Vakar 9 val. gavome balsavimo sąrašą, jau kurį laiką buvome sutarę dėl to, kad reikia kaip konkrečiai renkti balsamą sąrašus. Tačiau kai kurius ar balsamą sąrašų atveju tai pasitvirtina, kai kurių ne. Tiesiog noriu nurodyti, kai vakare prieš balsamą gaunamas, bus pernelyg vėlai gaunamas balsamas sąrašas, tai tuomet mes tiesiog nebalsuosime ir nebus dėl to jokių diskusijų. Taigi, paskutinį sykį taip darome. Taigi, ketvirtasis darbo atvarkės punktas, tai yra reglamento įsteigiančio kūro elementų ir vandenėlio bendrai įmonė dalinis keitimas koordinatorių posėdžio metus derinome procedūrą, kadangi nebuvo išsakyta jokių dviejonių, tai darau prielaidą, kad galima pritarti koordinatorių sprendimui ir tvirtinti šį pranešimą. Atsiprašau, Klodas Turmesis. Mes norėjome susilaikyti. Ir ne todėl, kad nemanome, kad vandenilio e, kūro elementai yra e, svarbus dalykas, tačiau manome, kad komisija tiesiog nesuteikė pilnos informacijos apie tai, kaip paveikia ši bendra įmonė ar gerai ar blogai. Taigi manome, kad po vasaros būtų svarbu iš tikrųjų bandyti viską išsiaiškinti ir suprasti, nes pagal mūsų turimą informaciją viskas toli gražu nėra taip gerai, kaip bando nurodyti komisija. Na, galbūt, jeigu tu turi e, informacijos, e, kurios neturi kiti, tai aš manau, kad e, ir tai reikia atsižvelgti. Gerai būtų gauti tokią informaciją, kiek įmanoma anksčiau prieš balsavimą, tuomet balsavimą dar galima sustabdyti, o ne pasisakyti po to. Dabar penktas darbo atvarkės punktas galėjo programos pagrindų sukurtos pasaulinės navigacijos palidovų sistemos paslaugos valstybinėms institucijoms prieigos tvarka, taigi galilėjo. Taigi, e, čia buvo sudėta daug darbo rinkiant šį pranešėjimą, dėja, pono Glantės šiuo metu nėra, tačiau iš tikrųjų jis dirbo daug. Na ir dabar turime balsuoti dėl kompromisinio teksto. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusi e, patvirtinkas, laikinė atrodo niekas, galtinis balsavimas, turime balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsamas baigtas. Trisdešimt aštuoni už, keturi prieš patvirtinta. Neturėjau kortelės, todėl balsavau ranką. Pone Ek. Kalbėtojo kalba be mikrofono. Ponas Pajot e, balsavo, tačiau jis neturėjo kortelės. Taigi dar vienas asmo be kortelės ir ponas Seninas. Pone pirmininkė, mano aparatas nesuveikė, galbūt dėl to, kad kažką netaip paspaudžiau. Gut, das weiß ich jetzt auch nicht. Kągi, kągi to irgi nežinau, negaliu atsakyti iš tai tokius klausimus. Galbūt, galbūt, bet kaip ten bebūtų, dėkoju, kad atkreipėte dėmesį tai. Taigi atsižvelgsime visą tai. Perimėkime prie tiesiekros rezoliucijos. Turime balsuoti slaptai. Pasižiūrėkime, ar dabar veikia technika. Balsuokime. Balsamas baigtas. Trisdešimt septyni už, trys prieš, keturi sulaikė. Ir dabar ponė Patoja be kortelės buvo už, 38, ponas Pajojota balsavo už. Taigi 39 už, 3 prieš, 4 laikė. Dėkoju. Dėkoju ir kolegoms nešusim savo indėlį. Dabar perkime prie Šešto darbo atvarkės punkto veiksmingos Europos žaliavų strategijos pranešime savo iniciatyvą. Kolega Bitikioferis su kitų kolegų pagalba rengė šį pranešimą. E, Buvo daug pakeitimų, tačiau laimė jie apjungti į daugybę kompromisų pakeitimų ir galime pradėti. No, nobody, okay. mit paragraf, mit Antrasis kompromisas. Taigi, žinoma, logiška, kad būtų pirma balsuojama dėl pirmojo kompromiso. Taigi, kas už prieš? Susilaiko priimta. Antrasis kompromisas už prieš. Susilaiko priimta. Trečiasis už prieš. Susilaiko priimta. Trečiasis A kompromisas už atsiprašau, 3a paragrafas už prieš vis laiko priimta. Keturiasdešimt aštuntas už prieš visų laiko atmesta. Penktasis kompromisas už prieš priimta. Šeštas kompromisas už prieš susilaiko priimta. Septintasis už prieš susilaiko priimta. Aštuntasis už prieš susilaiko priimta. Devintasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. Dešimtasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. 109 straipsnis už prieš susilaiko priimta. 11 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 112 už prieš. Dar kartą 120 balsuojame kortelėmis. Pradame. Baigiame. Atmesta. Kai kas balsavo ranka prieš, prieš, už. Už ar prieš? Prieš. Atmesta. 122. Už. Prieš. Vis laiko priimta. 121. Už. Prieš. Vis laiko atmesta. 12 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 125 už prieš susilaiko priimta. 13 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 14 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 15 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 144 pakeitimas už prieš sulaiko priimta. 16 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 125 už prieš atmesta. 17 kompromisas. 152 grįžtam dar kartą. Balsuojame kortelėmis. 152. Balsuojame. Baigime. Atmesta. 17 kompromisas už, prieš. Jūs laiko priimta. 18 už, prieš. Jūs laiko priimta. 19 už, prieš. Priimta. 168 už, prieš susilaiko priimta. 169 už prieš susilaiko priimta. 19a už prieš susilaiko priimta. 20 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 181 pakeitimas už prieš susilaiko. Balsuojame kortelėmis 181. Balsuojame kortelėmis. 181. Baigime. Atmesta. 183. Už prieš. Laiko primta. 185 už pirmąją dalį. Už prieš. Laiko primta. Antroji dalis. Už prieš susilaiko atmesta. Trečioji dalis už, prieš, susilaiko balsuojami kortelėmis dėl trečiosios dalies. Baigime. Priimta. Ketvirtoji dalis už, prieš. Susilaiko priimta. 21 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 194 už prieš. Kortelėmis balsuojame 194. Baigėme balsuoti. Priimta. 22 kompromisas už prieš priimta. 206 pakeitimas už, prieš, priimta. 225 už, prieš, susilaiko priimta. 208 dalimis. Grįžtam prie 225 balsuojame elektroninėmis kortelėmis. And closed. Baigiame balsuoti priimta. 208 dalimis Balsuojame už antrąją dalį, kas už, prieš, susilaiko priimta. 23 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 24 kompromisas už, prieš, susilaiko už. 224 už, prieš, atmesta. 229 už, prieš, priimta. 230 už, prieš priimta. 221, dvi dalys. Pirmoji dalis už, prieš priimta. Antroji dalis už, prieš bendrosios dalies. Balsuojame kortelėmis. Baigiame balsavimą. Atmesta. 235 už, prieš, susilaiko, atmesta. 257 už, prieš, susilaiko, atrodo, kad atmesta. 240 už, 257 grįžtame dar kartą prie balsavimo kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 240 už, prieš, susilaiko priimta. 241 už, prieš, susilaiko atmesta. Priimta. 225 kompromisas už, prieš, priimta. 26 kompromisas priimta. 251 pakeitimas dalimis. Tik tai dėl antrosios dalies balsuojame. 26 efforts. Dėl trečiosios dalies turime, dėl antrosios dalies turime balsuoti. 251 pakeitimas, antroji dalis, kas už. Prieš. Susilaiko atmesta. Trečioji dalis. Už, prieš, atmesta. 255 už, prieš, susilaiko atmesta 256 už, prieš susilaiko atmesta 285 už, prieš priimta 27 kompromisas už, prieš susilaiko priimta 265 už, prieš susilaiko atmesta 28 kompromisas už, prieš už priimta 29 kompromisas už. Dvidešimt devintas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Trisdešimtas kompromisas už, prieš, priimta. Dabar konstatuojamosios dalys. Aštuntasis pakeitimas su pakeitimu žodžiu už. Prieš. Jis laiko printa. Devintasis. Už. Prieš. Primta. Dešimtasis. Už. Prieš. Suslaiko atmesta. Vienuoliktas. Už. Prieš. Priimta. Dvyliktas. Dalimis. Pirmoji dalis. Už. Prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko neaišku, balsuojame kortelėmis dėl antrosios dalies. Baigime. Primta. 16 už, prieš, susilaiko priimta. 19. Nereikia balsuoti. 13 už. Prieš. Susilaiko priimta. 14 už. Prieš. Susilaiko priimtas. 15 už. Prieš. Susilaiko priimta. 17 už. Prieš. Susilaiko priimta. 18 už. Prieš. Priimta. 20 už. Prieš. Susilaiko priimta. Vaje, vaje. Vien tik Bitikovas kiek pakeitė pakeitimų. 25 už prieš priimta. 22 dalis už prieš susilaiko atmesta. 21 už prieš susilaiko priimta. 22 už su pasakymu žodžiu. 22 už. Išmatas už. Kas už? prieš. Kas, kas prieš? Išlaiko priimta. 23 už prieš. Išlaiko priimta. 24 už prieš. Išlaiko priimta. 26 už prieš. Išlaiko priimta. 27 už prieš sulaikom priimta. Pirmasis pakeitimas. Antrasis pakeitimas už prieš laiką priimta. Trečiasis. Ar galiu, galiu pasiūlyti balsuoti už trečią, ketvirtą ir penktą kartu? Kas už? Nuo trečio, ketvirto, ketvirto ir šeštą balsuojame kartu už prieš susilaiko priimta. C konstituojami dalis už, prieš, atmesta. Pirmasis paragrafas priimta. nuomonės lieka, dėl jų balsuoti nereikia. Dėl 14 nuotaikos 14. Kas už? Prieš. Suslaiko priimta. 19. Už. Prieš. Suslaiko priimta. 9. Priimta. 9. 12. Priimta. 9. 11. Dalimis. Pirmoji dalis. Už. Prieš. Susilaiko atmesta antroji dalis už prieš priimtą. 13 atkrenta antroji dalis, 13 antroji dalis, kas už, kas prieš už, vis priimta. 14 pakeitimas žodžius už priimta. 18 antroji dalis, už, kartu su žodiniu pakeitimu už, prieš susilaiko priimta. 30 dalimis už pirmąją dalį. 20 pirmoji dalis. Prieš. Susilaiko priimta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaiko atmesta. 21 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 22 už. Prieš. Susilaiko priimta. 23 dalimis, pirmoji dalis už prieš primtą. Inta, inta. Antrasis paragrafas už prieš primtą. Ketvirtas už prieš primtą. Septintas, pirmoji dalis už prieš primtą laiko priimta. Aštuntas, pirmoji dalis, už, prieš, susilaiko priimta. Devintas, už, prieš, priimta. Dvyliktas. Antroji dalis su pakeitimu žodžiu už, prieš, susilaiko priimta. Penkioliktas dalimis. Pirmoji dalis. Pirmoji dalis Kas už? Prieš. Atmesta. Antroji dalis. Už. Prieš. Priimta. 16. Pirmoji dalis. Priimta. Antroji dalis. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. Dabar NV nuomonė ir pakeitimai. Zweiter Teil nur. Ketvirtas. Antroji dalis už prieš priimta. Penktas už prieš kortelėmis dėl penktojo punkto. Baigime. Priimta. Septintas punktas. Septintas. Už. Prieš. Atmesta. Dešimtas antroji dalis. Už. Prieš. Atmesta. Dvyliktas. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Priimta. Atsiprašau. 14 už 14. Turime balsuoti dėl 14 pakeitimo. Kas už? Prieš. Vis laiko priimta. Aštuonioliktas, pirmoji dalis, už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už prieš susilaiko priimta. 21. Už susilaiko prieš susilaiko priimta. 22 dalimis pirmoji dalis už prieš susilaiko. O socialistika Už ar prieš? Atmesta. Dar kartą, kas už? Priimta. 22 antroji dalis. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 24. Kokios problemos kyla? Yra patiktas pakeitimas žodžiu. Ar kas nors prieštarautų? Kolega Bütikofer prieštarauja. Tačiau jeigu vienas, bet vienas prieštarauja, negaliu siūlyti balsuoti. 24, dėl 44 balsuojame be pakeitimo žodžių. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 28. Pirmoji dalis, antroji dalis, dėl kurios turime balsuoti. Už, prieš susilaiko priimta. Agri komiteto pakeitimų siūlymai. Kiekvienas komitetas įnešė savo indėlį. Negaliu patikėti. Turėtume parašyti laišką šiam komitetui. Agri nuomonės. Kas už pirmąjį punktą. Už, prieš, laiko atmesta. Antroji, atmesta. Trečiasis, už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtasis, už, prieš. Dėl trečiojo balsuojam. Kas už? Prieš. Norit balsuoti kortelėmis? Prašau. Dėl trečiojo pakeitimo Baigime. Ketvirtasis. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaiko, atmesta. Devintas, pirmoji dalis už, prieš, Dešimtas priimta. Vienuoliktas pirmoji dalis už, prieš, jūsų laiko atmesta. Antroji dalis už, prieš, jūsų laiko priimta. Dvyliktas už, prieš, jūsų laiko priimta. Tryliktas antroji dalis už, prieš, jūsų laiko atmesta. Keturioliktas už, keturioliktas už, prieš, susilaiko atmesta. 15 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko atmesta. 16 už, prieš, susilaiko priimta. 17 už, prieš, susilaiko priimta. 17 dar kartą. Kas už? Prieš. Atmesta. 18 už. Prieš. Atmesta. 19 už. Prieš. Atmesta. 20. Pirmoji dalis už. Prieš. Susilaiko priimta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaiko priimta Atmesta. Ir baigiamasis balsavimas kortelėmis balsuojame. Baigiame. Ir šitas pranešimas yra priimtas. Tik sveikinu kolegas kolega Rubich norėtų dar pateikti informaciją apie padėtį pasaulyje. Norėčiau pasidžiaugti kolegos Bitikov darbo rezultatu, kadangi dėrybos buvo sudėtingos, tačiau veiksmingos ir šiame pranešime buvo pasiekti labai geri kompromisai. Aš norėčiau pasiskūsti ir norėčiau, kad būtų įrašyta į protokolą. Norėčiau, kad tai būtų užfiksuota protokole. Kad dirbo lobistai, kurie nebuvo įregistruoti parlamento lobistrų registre, todėl aš norėčiau, kad būtų pateiktas skundas mūsų generaliniam sekretoriui ir kad būtų pažymėta, jog susidūrėme su tokia praktika, su mūsų juodinimu ir žeminimu ir mes nemanome, kad mūsų parlamentas tokių veiksmų nusipelno. Dėkoju. Matau, kad e, iš plojimo sprendžiu, kad e, sekretariatas atitinkamai tai pažymės. Septintasis darbo atvarkės punktas - parlamento pozicija dėl 2012 m. biudžeto projektus tarybos pakeitimais. Na ir suteiksiu žodį ponui Bitikifui. Nenustepsi tikriausiai. Prašau, ponė Bitikifui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Komisija patvirtino e, balandžio 28 dieną savo biudžeto projektą. E, Na ir kaip visi žinote, komisija žiū, siūlo didinti tiek mokėjimo asignavimus, tiek ir įsipareigojimo asignavimus. Ir daug e, mokėjimų įsipareigojimų iš praeitų metų. Na ir tarybos pakeitimai e, bus tvirtinami kitą savaitę. Na ir manome, kad iki Liepos pabaigos viskas bus perdota. E, um, Liepos mėnesį, Liepos 25, o Liepos 11 dieną trišalmė sutikime tarp tarybos, e, parlamento ir komisijos šis klausimas bus aptariamas, tačiau mūsų komitetui neleidžiama dalyvauti šiame trialoge. Na, vėliau mes galėsime tai daryti. Na, tikimės, kad komisija, atsiprašau, taryba gerokai siūlys sumažinti mokėjimo įstignavimas to trilogo metu. Bazanė pranešimas yra pagrindas šiam trilogui ir tame pranešime yra bent penkiose punktuose nušviesta e, pozicija, kurią palaiko ir mūsų komitetas. Taigi turime būti dėkingai poniai Balsaniai kad ji atsižvelgia ne tik į mūsų komiteto, bet ir biudžeto komiteto nuomonę. Ta pozicija buvo patvirtinta plenarinės sesijos metu, balsamo metu. Ji parengus yra pranešimą dėl biudžeto sumažinimo ir savo pranešime ji pabrėžė, jog reikia derinti biudžetą su strategija Europa 2020 ir reikia numatyti A eilutėje išlaidų kategorijoje atinkamas mokymas signavimas. Taip pat jį nurodė, jog reikia gerinti e, tvarios energetikos prioritetų finansavimą ir jį taip pat e, e, teigiamai vertina mokymo signavimo didinimą SIP. Taip pat e, ir Euratomo mokslinio tyrimo programos išplėtimas 2012-2013 metais yra teigiamai vertintas e, ir parlamentas siūlo e, finansuoti bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus ir norėtųsi komisijai nurodyti savo reakciją. Taigi reakcijos susilauksime iš komisijos kitą savaitę ir tai galės būti pagrindas sprendimams tiek mūsų komitete, Na ir mes turėsime pasiaiškinti, kokius pilotinės projektus ir parengimuosius veiksmus, kuriuos siūlo komisija, mes palaikysime mūsų komitete. Dėkuoju. Dėkuoju. Pane Ol. Ol. Dėkuoju. Na, manau, turime pripažinti, kad laikai yra sudėtingi ir galvant apie 2012 metų biudžetą, tai norėtųsi, kad kai kas būtų uh, išalita. Komisija siūlo padidinti mokymą signavimus 4,9 procentais, tai, tai yra visiškai neįmanoma politiškai ir nerealistiška. Vis dėlto yra rimtų prioritetų ir todėl reikia keisti biudžetą tam, kad biudžetas išliktų neutralus. Jeigu norime vienose srityse skirti didesnį finansavimą, kitose srityse reikės skirti mažesnį finansavimą. Na, o komisijos biudžete nenumatyta skirti didesnį finansavimą energetikos projektams. Komisija nuolat teigia, kad energetika yra prioritetinė politinė sritis, tačiau 2012 e, metais siūloma sumažinti atitinkamus energetikos projektų finansavimus, nors tai yra tik nedidelė biudžeto dalis. Ir komisija vis teigia, kad set planas yra labai svarbus, tačiau vis dėlto nėra skirtos e, set planui biudžeto eilutės ir nežinome, kaip šis planas bus finansuojamas, bet jis yra labai svarbus, jeigu norime pasiekti, kad būtų siekime gyventi tik klimato apsaugos tikslus, užtikrinamas e, ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas. Be to, visiškai neatsižvelgta į įtrą e, finansavimą. Tai nu, yra 1,7 milijardo skirta šiai sričiai. Kitiems energetikos projektams yra skirtas finansavimas, pavyzdžiui, apie 350 milijonų e, ir tik tai 100 milijonų eurų energijai sinaučiančių šaltinių. Taigi aš čia išvelgiu didelį trūkumą. Uh, Šiame biudžete trūksta pusiausvėros balanso ir jeigu e, jau kartą nusprendėme, kad energija iš atsinaujančių šaltinių yra esminė prielaida klimato kaitos tikslų įgyvendinimo, strategijos 2020 tikslų įgyvendinimo, tai turime atitinkamai skirti finansavimą šioje sričiai vietoje to, kad finansuotume neprioritetinius dalykus. Ačiū. Dėkoju. Atrodo, daugiau norinčių pasisakyti nėra. Dar sėki ponas Butikiforiu. Pabaigai. Na, nežinau, reikia atkreipti dėmesį į šį dalyką, tačiau e, vyko šešėlinių pranešėjų susitikimas. Atsiprašau, tas šešėlinių pranešėjų susitikimas įvyks Liepos 7 dieną. Ir tuo metu galėsime aptarti komisijos atsakymo, taip pat ir korperet, koropero poziciją. E, Be kita ko aptarsime komisijos atsakymą į klausimą dėl parengimų veiksmų ir atitinkamų bandomų pro, projektų. Pakeitimus galima teikti iki rūpjūčio 23 dienos 12 valandos, o į trikomitete pakeitimus galima teikti iki rugsėjo 8 dienos 12 valandos. Balsavimas į trikomitete įvyks rūpjūčio 30 dieną ir aišku raginu kolegas renkti ir pateikti pakeitimų. Dėkoju. Dar kartą prašau žodžio, ponė Ek. Dėkuoju, pane pirmininkė, už tai, kad leidote man pasisakyti. Na, žvelgiant iš mūsų perspektyvas labai svarbu patvirtinti mūsų įtrė komiteto poziciją. Aišku, svarbus yra energija iš atsinaujančių šaltinių, energijos veiksmingumas, tačiau jeigu norime skirti kažkam lėšų, tai reikia E, ir įgaliojimų, kompetencijos ir šiuo atveju mes jų neturime, tai yra labai prastai ir turime tai pasiaiškinti tarybą arba taryba turėtų mums teikti bendrų sprendimų įgaliojimus ir šiuo atveju arba apskritai būtų atsimamas sprendimas. Ponas Rubikas, dėkoju, ponė pirmininkė. Tiesiog atkreipsiu dėmesį tai, e, kad parlamentas uh, E, labai prisidėjo prie to, kad būtų kūrimas Europos technologijų institucijus. Na, iš pradžių buvo numatyta 3 milijardų eurų finansavimas. Na, žinome, kad dabar tai liko tik 300 milijonų, kurių tarsi tema turėtų pakakti e, konkurencingiausio regiono ES kūrimoje. Tačiau juk žinome, kad žinios universitetai kaip tik ir užtikrina ilgalaikį perspektyvą konkurencingumą, taigi svarbu, kad būtų skiriamos švietim, lėšos švietimui, e, kvalifikacijos kelimui, nes e, galiausiai visos šios žinios pasiekė ir SVI ir 7-6 mokslinio tyrimų pagrindų programoje kaip tik ir numatytas dėl švietimo vaidmuo. Turime pasirūpinti, kad būtų skirimas ir finansavimas. Omlouvam, ale eh, nestihl jsem se. Ačiū, pane pirmininkė. Atsiprašau, kad prieš poną Butikoferį nepasisakiau. Kalbėsiu trumpai. Tarybos nuomonėje. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Problem in translation in English. Atrodo, kad kažkas buvo negerai su vertimu į anglų kalbą. Taigi pabandysime dar kartą. Ar viskas veikia dabar? Taigi kalbėsiu trumpai. Norėčiau pasisakyti dėl GSA agentūros. Kiek man žinoma iš mano turimos informacijos, taryba nori apriboti finansavimą ir agentūros realus perkelimas į Prahą dėl to gali būti sukliudytas. Lygiai taip pat gali iškilti kliūčių įdarbinant darbuotojus. Kaip sakė kolega Holmas, tikrai yra tokių sričių, kuriuose galima būtų pataupyti, tačiau yra tokių sričių, kuriuose reikėtų daugiau galbūt netgi skirti lėšų šiai tam tikrai veiklai. Ir Galilėjo GSA atveju tai taip ir būtų. Kągi dėkoju, kadangi nėra daugiau norinčių pasisakyti, dar sėkiai priminsiu, kad pakeitimus galima teikti iki rūpiučio 23 dienos. O dabar siūlau perkyti prie kito darbo tvarkės punkto, aštuntojo, didelių avarijų susijusių pavojingomis cheminės medžiagomis pavojus kontrolė. E, pranešės yra ponas Henen. Na ir iškart jam ir suteikiu žodį, prašau. Merci, merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems tiems, kurie dirbo šiuo klausimu. Ypač norėčiau padėkoti jūsų pagalbininkiai sėdinčiai šalia jūsų, kuri tikrai puikiai pasidarbavo šiuo klausimu. Mes atsižvelgėme į visą tai, kas buvo išsakyta ankstesnių posėdžių metu. Buvo padaryti kai kurie pakeitimai, e, kurie atsižvelgia į kryptį, kuri buvo nustatyta. Pernelyg didelė laisvė nukrypti buvo numatyta, todėl mes manome, kad geriausia čia būtų atsižvelgti į e, e, subrangos aspektus visose srityse, ypač saugumo srityje ir be to terminai turi būti nubrėžti tiksliai. Jeigu bendromis frazėmis apie tai kalbame, tai galime susikurti savo tiesiog problemų. Norint užtikrinti didžiausią įmanomą saugumą, reikia tikslumo. Ir tuo pat metu nereikėtų kliudyti e, pramonės veiklai turint galvoje pastaruosius šio meto įvykius, reikėtų atsižvelgti ir į gamtinius faktorius. Todėl manome, kad reikėtų čia atkreipti dėmesį į kai kuriuos sektorius pavojingų medžiagų pervežimo sektorių ir, pavyzdžiui, naftos grėžinių eksploatavimą juk tai taipogi yra pramoninė veikla, todėl šios sritis taip pat turi būti apimtos saugumo nuostatų. Na, galbūt visų pakeitimų dabar nevardysiu, tik tai pasakysiu, jog didelį dėmesį reikia skirti tam, ką išsakė didelis skaičius parlamentarų, reikėtų atsižvelgti į didžiulį skaičių darbuotojų dirbančių srity, šioje srityje. Juk darbuotojai labiausiai susiduria su e, gamybos procesu ir jų ryšys yra labiausiai tiesioginis su juo. Todėl šių darbuotojų dalyvavimas saugumo užtikrinimo procese yra ypač svarbus. Na, be jokios abejonės dar gali būti pateikta ir kitų pakeitimų, būtinai juos atsižvelgsime. Pone Kolenska Bobinska. Uh, like Masaros vardu norėčiau pakalbėti jis yra pakaitinis šešėlinis pranešėjas, negalėjo dalyvauti šios dienos posėdėje ir todėl paprašė manęs perduoti jo komentarus. Šitas tas pramoninis sektorius turi būti labai aiškiai ir griežtai kontroliuojamas Tačiau valstybių narių atitinkamos įstaigos turėtų vaidinti svarbiausią vaidmentį. Šiame reglamente yra kalbama apie maždaug dešimtis tūkstančių įvairiausių įstaigų, kurios gali užbėgti už akių įvairiems, e, įvairiams avarijoms. Labai svarbu, kad peržiūrant direktyvą būtų užtikrintas tas pats aukštas e, saugos lygis. Antroji direktyva veikia labai gerai, tačiau vis dėlto dėl tam tikrų praktinių ir teisėkuros priežasčių reikėtų ją atnaujinti. Labai svarbu E, priimti reglamentą dėl pavojingų medžiagų registravimo, klasifikavimo ir taip toliau. Reikia labai aiškiau klasifikuoti e, pavojingas medžiagas ir taip pat svarbu įgyvendinti tinkamas nuostatas, kadangi jos yra labai svarbios visuomeniai. Labai konkrečiai reikia įvardinti atitinkamų institucijų ir priežos institutų e, tarnybų funkcijas. Visos nuostatos tačiau neturėtų išeiti už direktyvos taikymos ryties. Pavyzdžiui, transportą siūloma išbraukti iš taikymo srities. Tačiau tam tikrose aplinkybė, tam tikroms aplinkybėmis gali būti daromas tam tikros nuolaidos, tačiau vis dėlto išlygos turi būti aiškiai nurodytos pačiame direktyvos tekste. Informacija kuri yra skirta visuomeniai, taip pat reglamentuoja šitas teisėkuros akto pasiūlymas. Labai svarbu, kad piliečiai gautų pakankamą informaciją tinkamų momentų. Ir paskutinis dalykas - valstybių narių teisės nuostatos dėl informacijos pateikimo turi būti suvienodintos. Kolegė Toja. Taip voglio anch'io esprimere. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėjau padėkoti pranešėjui bei sekretariatui. Na, klausimo pasirinkimas yra aiškus, labai aišku, kokios krypties čia reikėtų siekti. Ir čia susidurėme su labai sudėtingais klausimais, ypač prieduose. Priedai yra labai techniški, sudėtingi, todėl e, parlamentarui gal net sunku, kai yra tai suprasti. Na, mūsų frakcija būtinai išnagrinės pranešėjo pakeitimus, lygiai taip pat pakeisime ir savų pakeitimų. Visai neseniai matėme, kas nutiko. Visos saugumo priemonės, visos techninės priemonės kartais e, nieko negali padaryti prieš gamtos stichijas. Matėme, kas nutiko Vokietijoje, todėl reikėtų labai atsargiai į tai pasižiūrėti. Mus domina ES politikos e, kryptis šioje srityje. Reikėtų prevencijos ir saugumo užtikrinimo standartus kelti. Mūsų komitetui tai yra labai svarbu, ne tik tai aplinkosaugos, ne tik tai aplinkosaugos komitetui. Šiais klausimais teisės aktai turi būti labai griežti ir labai griežtai reglamentuojantis šią sritį. Mes saugumą privalome užtikrinti savo piliečiams, reikia prevencijos, kontrolės. Čia reikalinga ir pusiausvyrą, taigi mūsų tikslas būtų surasti pusiausvyrą tarp prioritetinių reikalavimų, tokių kaip darbuotojų sauga, aplinkos e, sauga, sauga teritorinėme kontekste. Ir lygiai taip pat reikėtų tai bandyti derinti su gamybos poreikiais, ypač tokiuose sektoriuose, kaip kad pavyzdžiui chemijos pramonė. Chemijos pramonėje jau ir taip yra daug reglamentavimo, pavyzdžiui, ryč reglamentas, kitų teisės aktų yra. Reikia bandyti surasti pusiausvyrą, nepamirštant ir mūsų prioriteto, tai yra saugos. Dabar jeigu panagrinėtume detaliau dokumentą. saugumo standartams reikėtų skirti didesnį dėmesį įvairiose, visose netgi sektoriuose. Štai pavyzdžiui, konkursai, kai vyksta, nereikėtų to pamiršti ir šiuo etapu. Dažnai pagrindinė įmonė yra kontroliuojama gana griežtai, tikrinama, tačiau subrangovai, ne, tiksliau rangovai ne visada laikosi reikalavimų. Būtent į šį aspektą reikėtų atkreipti dėmesį. Mes dar padirbėsime šiuo aspektu ir ko gero pateiksime pakeitimų. Taip pat norėjau pasakyti ponui Jenen dėl patikrinimų dažno padidinimo. Iš esmės kontrolės nedažnumas čia svarbus, o kontrolės patikrinimų griežtumas. Patikrinimų institucijos turėtų labai griežtai šį klausimą pasižiūrėti ir tikslumas čia reikalingas. Šios institucijos turi siekti ne kiekybės, o kokybės. Patikrinimai turi būti atliekami tinkamai, čia jau galbūt technikams nustatyti, E, ko, kaip reikėtų tai daryti. Labai dažnai pernelyg dažnas patikrinimų skaičius reiškia ir tam tikrą aplaidumą. Na, o dabar dėl informacijos ir dėl skaidrumo. Taip, tai yra svarbiausia, tačiau kai pateikiama yra pernelyg daug ir techninės informacijos, tai piliečiai jau nelabai ką ir besupranta. Informaciją reikia pateikti adekvačiai, e, aiškiai, nepernelyg gausi turi būti ta informacija. Ir informaciją teikiančios institucijos turi prisijimti savo atsakomybę šioje srityje. Taigi didžiausia dėmesį čia reikėtų skirti atsakingų institucijų atsakomybei. Būtent šios institucijos turi gauti reikalingą informaciją. Jeigu informacijos reikia daugiau, tai jos reikėtų gauti daugiau. Tačiau, kaip jau ir sakiau, reikėtų dėmesį skirti daugiau kokybei, o ne kiekybei. Taigi reikia informacijos, informacija turi būti pateikiama laiku ir atitinkamais kiekiais. Uh, Kaip jau sakiau, prioritetas saugumui turėtų būti teikiamas. Na ir kaip jau sakiau, mes pateiksime savo pakeitimus, žiūrėsime, galbūt galima bus pasiekti net ir kompromiso tam, kad mūsų darbas būtų kaip įmanoma naudingesnis čia. Pone Ridazi, ačiū pone pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjui Janen už tai, kad jis atsižvelgia į diskusijas e, vykusias komitete. Aš norėčiau išsakyti keletą dalykų, kuriuos e, sužinojau po AZF e, avarijos Tulūzoje patikrinimų. Mano manimu svarbiausia čia būtų informacija. Kolegija jau apie tai kalbėjo. Mano manimu Štai kas yra svarbiausia. Jeigu jau reikia kažką tai informuoti, tai ko gero pirmiausia reikėtų informuoti darbuotojus, nes būtent jie labiausiai su tuo susiduria. Tačiau be to dar reikėtų informuoti ir kaiminių teritorijų gyventojus. Aš žinau tokių atvejų, kai pramonininkai e, vadovaudomisi priekybinėmis e, verslo paslaptimis, tiksliau jie jomis prisidengdami, neteikia informacijos Ir taip, tikrai čia ne kiekybė, o kokybė svarbiausia. Aš manau, kad e, kaimininių apylinkių teritorijų gyventojai čia tinkamiausius klausimus gali pateikti. Ir e, informaciją reikėtų teikti esant e, prašymui. Ir dabar reikėtų galbūt steigti centrus, kurie informuotų aplinkinius gyventojus. Prancūzijoje, pavyzdžiui, turime tokias institucijas, informacinius centrus, kurie e, kartą per metus gyventojams apylink, e, apylinkių teikia informaciją. Na ir dar yra rizikos vertinimo problema. Direktyvoje turi būti numatytas rizikos vertinimas, kurį atliktų subjektas ir tą rizikos vertinimą dar prižiūrėtų, tiksliau jos atlikimą prižiūrėtų atitinkamos atsakingos institucijose. Saugumo perimetras taipogi turėtų būti įtrauktas čia. Ir labai dažnai nutikus avarijai, kažkokiam tai sprogimui, e, tas saugumo perimetras yra peržengiamas ir nuostoliai bū, platesnėje teritorijoje būna išplitę, todėl reikėtų ir parduodant sklypus apie tai pagalvoti. Dabar dėl patikrinimų. Įsivaizduokime, kad trys inspektoriai daugybę Sevezo tipo įrenginių tikrina. Lygiai taip pat reikia ir nepriklausomumo ekspertų. Aš grįžau neseniai iš Japonijos. Štai pamačiau, kad Japonijoje tikrintojai pramonės ministerijai atstovauja. Mes žinojome, kad tam tikri ryšiai tarp jų yra, tačiau kartais, kai uh, pavyzdžiui, normų nebuvo, standartų nebuvo laikomasi, tai inspektoriai netgi neturėjo galimybės kažkaip tai um, nubausti pramonininkų. Mano manimu, labai svarbu yra užtikrinti tikrintojų nepriklausomumą. Ir reikia, kad jie turėtų galimybę pasakyti, pramonininkams, kad rizikos lygis yra peržengtas, gyventojai neinformuojami, nes kai nutinka avarija, tai jau per vėlų yra tai daryti ir galiausiai gyventojai nuo to nukenčia. Dėkoju. Suteiksiu žodį komisijoje. Kolegui Halen. Tačiau Kolegė Daudai taip pat paklausė kažko. Norėjau pasakyti tai, ką pamiršau. Dėkoju pranešėjui už tai, kad jis į savo tekstą įtraukė naujos informacijos, atsižvelgdamas į tai, kas čia buvo pasakyta. Kaip ponė Ragazė jau sakė, mums svarbiausia čia būtų darbuotojai, šios pramonės srities darbuotojai. Labai gerai, kad buvo į tai atsižvelgta. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Dėkuoju, pirmininkė. Uh, uh, Kadangi dauguma kalbėtojų kalbėjo prancūziškai, tai aš irgi pasisakysiu prancūziškai, galbūt galėsiu geriau jiems atsakyti. Pirmiausia, pasakysiu, jog komisija su didžiuliu susidomėjimu uh, pranešėjo pranešimą perskaitė ir labai įdėmiai išklausėme visas šiandien išsakytas pastabas. Na, dabar galbūt apsiribosiu tik tai keletą su e, pasiūlymų bei diskusijomis susijusių pastabų. Dabar dėl visuomenės informavimo. Direktyvos tikslas yra numatyti prevencijos sistemą Svarbiausia būtų užtikrinti, kad įmonėje prevencijos priemonių būtų imimasi, bet lygiai taip pat e, avarijos atveju e, reikėtų informuoti visuomenę. Be jokios abejonės informacija turi būti suprantama, netechniškumas informacijos čia būtų svarbiausias. Svarbiausia yra, kad e, žmonės suprastų, kaip, kas nu, gali nutikti ir kaip reikėtų elgtis avarijos atveju. visuomenė, kai yra informuojama apie Sevezo įrangą, tai kartu turi būti informuojama apie saugos priemonės. Taigi, pirm, svarbu čia būtų informuoti visuomenę, nes visuomenė turi teisę būti informuota. Taip pat reikėtų informuoti ir suformuoti tam tikrą elges, tam tikrus elgesio modelius bandymais, ko gero, mokymais tiksliau ir patikrinimai taipogi čia būtų svarbus. Komisija dėkinga yra už tai, kad pranešėjas bei pasisakė parlamentarai, parlamentarai palaiko patikrinimų klausimą. Labai svarbu turėti nacionaliniu lygiu e, patikrinimo pajėgumų. E, tikrintojai turi būti nepriklausomi. Jau dabar esame tam tikrų pasiūlymų, pakeitimų gavę ir jų tikriausiai dar bus. E, tačiau pasakysiu, kad mūsų manimų patikrinimų dažnumas taipogi yra labai svarbus. Todėl esame numatę minimalius patikrinimų dažnio kriterijus. Didelės rizikos įrenginiams tai turi būti vieną kartą per metus atliekami patikrinimai, mažesnės rizikos renginiams kas trejus metus turi būti patikrinimai atliekami. Mūsų manimų direktyvos e, veiksmingum, įgyvendinimo veiksmingumui pasiekti tai yra labai svarbu. Kaip žinia, saugumo lygis renginyje laikui bėgant gali mažėti. Todėl svarbu reguliariai yra užtikrinti patikrinimus. Ir patikrinimuose turėtų dalyvauti darbuotojai. Dabar kaip tik prieisiu prie darbuotojų dalyvavimo klausimo. Taip, čia turime pagrindų direktyvą, kuri yra taikoma šioje srityje, kaip kad tai yra sakoma ir preambulėje. Tai yra 89391 direktyva. Pagal šią direktyvą jau yra numatoma informacijos prievalė bei darbuotojų informavimo bei traukimo tam tikrus procesus prievalė. Mums e, savaime suprantama atrodo, kad darbuotojų vaidmuo čia yra svarbus, tačiau reikėtų pasižiūrėti, ar tikrai naudingas yra darbuotojų dalyvavimas visuose procesuose. Uh, ir ar nepersidengia čia kai kurie teisės aktai. Tačiau iš esmės dėl paties dalyvavimo, darbuotojų dalyvavimo mūsų problemų tikrai nekyla. Na ir dabar yra dar tokių aspektų, dėl kurių abejojame. Žalos atlyginimas aukoms, tiksliau nukentėjusiems. Tai reglamentuoja civilinės valstybių narių teisės nuostatas ir suvienodintos varkos čia nėra. Todėl mūsų manimų neblogai būtų numatyti nuostatas, kuriuose būtų kalbama apie valstybių narių nacionalinės civilinės teisės nuostatas. Ko gero, valstybėse narėse geriausiai būtų tai padaryta. Na ir dar techninis pakeitimas dėl terminų yra pateiktas. Kai kuriuose įrenginiuose dėl teisės aktų kaitos turi būti tam, tam tikri atitikties e, procesai atlikti. Ir kadangi atitiktis yra numatyta iš, jau iš anksčiau, tai ko gero iš karto turi būti pereita prie aukštesnių standartų. Na, o dėl kitų techninių dalykų dar pasikonsultuosime su pranešėju. Dabar dėl direktyvos taikymo srities. Yra siūlymų išplėsti taikymo sritį pranešime. Pirmiausia, karinis aspektas. Kaip žinia, Sutartyje yra numatytos specialiosios nuostatos kariniai sričiai. Ir avarijų rizikos klausimai kariniuose objektuose yra atskirai reglamentuojami. Mūsų manimų taip ir turėtų išlikti. Dabar dėl transporto. Pripažįstame, kad transportas pervežimas pavojingų medžiagų yra tikrai svarbus ir pavojus čia ko gero yra kitokio pobūdžio negu kad gamyklos ar renginiuose. Šios ryties teisės nuostatos prieš keletą metų buvo peržiūrėtos, todėl mūsų manimų to gal net ir pakaktų. Pirmininkė, dar pusę minutės norėčiau paprašyti dėl E, dėl e, jūrų naftotiekių. Šiuo metu komisija kaip tik rengia tyrimą dėl šio pobūdžio įrenginių rizikos faktorius ir jau po keleto mėnesių turėsime e, rezultatus šio tyrimo. Atitinkamai galėsime ir jūsų pranešimą papildyti. Praėjusiais metais komisija patvirtino pranešimą dėl jūroje esančių naftos grėžinių. Kitais metais jau ko gero bus e, griežčiau reglamentuojami, griežtesniais teisės aktais reglamentuojami e, šie dalykai. Mūsų manimų tokioms specifinėms sritims turi būti specifiniai teisės aktai numatyti, griežčiau reglamentuojantis galbūt. Ačiū. Brievement, monsieur le président. Odi. Ačiū. Pirmininkė, aš taipogi norėčiau pasveikinti pranešėją parengus pranešimą tokį. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad reikėtų patikrinti, ar pramonės subjektai yra pakankamai apsidraudę. Štai, pavyzdžiui, British Petroleum avarijos metu buvo suprasta, kad pati įmonė savo draudimą užtikrino. Na, gerai, kad įmonė turi nemažai kapitalo, ir kartais nuostolių, nuostoliams padengti to pakanka, tačiau galbūt ne visada. Galbūt galima būtų teisės nuostatuose numatyti, kad arba įmonės kapitalu galima būtų garantuoti galimos rizikos draudimą arba galbūt reikėtų numatyti, kad pakankama suma būtų apdrausta galima žala, nes kartais ta žala e, yra didžiulė ir nereikėtų, kad ta žala valstybės finansus paliestų. Ir nereikėtų, kad tai turėtų poveikio ir kitoms susijusioms veikloms. Pone Henen, ar norėtumėte atsakyti? Ačiū pirmininkė. Na, matome, kad e, einame į priekį ir mes, kaip parlamentarai, turime eiti į priekį, turime didinti visuomenės saugumą, mes turime teikti pasiūlymus, nepaisant to, kad į pasiūlymus galbūt iš karto nėra atsižvelgiama, bet sistema nuo to tobulėja. Uh, Mums svarbiausia yra darbuotojų dirbančių įmonėse saugumas, taip pat apylinkių gyventojų saugumas ir lygiai taip pat įmonių saugumas čia svarbus. Labai svarbu yra kalbėti apie visus saugumo sektorius. Reikia kalbėti ne tik apie patikrinimus, bet ir griežtą patikrinimų nuostatų taikymą. Įsivaizduokime, kad yra atliekami patikrinimai, bet ne, nenumatomos sankcijos. Tokiu atveju, ko gero, jokių rezultatų nepasieksime. Pramonės procesai turi būti tesiami, tačiau tie, kurie saugos normų nesilaiko, turi būti galbūt baudžiami pagal numatytus teisės aktus. Uh, kitais aspektais dar dirbsime ir toliau ir pasakysiu tik tai, kad su susidomėjimu lauksime pakeitimų pasiūlymų. Ačiū. Taip pat norėčiau padėkoti, kad pakeitimus galite siūsti iki Liepos 6 dienos. Liepos 6 diena pakeitimams teikti. Dėkoju Jums aptarėme ir šį aštuntąjį darbo atvarkės klausimą. Devintasis darbo atvarkės klausimas, neturiu ką pranešti. Dešimtas darbo atvarkės klausimas, galite patys paskaityti tą informaciją, kur ten nurodyta, o aš skubu į kitą posėdį. Dėkuoju.